Item number 16. 16 klausimas. Kolegos, man malonu pristatyti e, Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalų ministrą Gordaną Grilčių Radmaną. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į užsienio reikalų komitetą. Praėjusį antradienį per plenarinę sesiją buvo pristatyta ambicinga Kroatijos pirmininkavimo taryboje programa, tai padarė ministras pirmininkas Andrė Plenkovič. Šiandien sustinkame su užsienio reikalų ministru. Jis lankėsi jau šį rytą INTA komitete, prekybos komitete. Dabar jis atvyko pas mus, ministrė. Norėtume pasikalbėti su jumis apie užsienio politikos prioritetus jūsų pirmininkavimo metu kuris pavadinta įtakingos Europos skyriaus pavadinimą. Dabar norėčiau steigti Jums žodį ir turime 55 minutės aptarti Jūsų prioritetus. Nežinau, kiek kolegų norės pasisakyti. Dar kartą sveiki atvykę, sveikinu visą Jūsų komandą, su kuria turėjau garbės susitikti šiandien vidurdienį ir pasikalbėti. Prašom. Ačiū, Labai ačiū, ponė Makalisteri. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs mane pakvietėte ir kad mes galim kartu būti. Ir e, kadangi jūs pradėjote angliškai kalbėti, tai ir aš kalbėsiu angliškai, o šiek tiek vėliau aš perėsiu į kruatų kalbą. Manau, kad gera mintis yra, būnant Europos parlamente, kalbėti kruatų kalbą, oficialiaja kalba. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė lankytis pas jūs šiandien. Ir aš Noriu pristatyti Jums Kroatijos pirmininkavimo prioritetus. Ir taip pat norėčiau pa padiskutuoti su Jumis įvairiomis temomis. Norėčiau perduoti Jums geriausias linkėjimus iš mūsų ministro pirmininko Plenkovičiaus, kuris pats yra buvęs šio garbingo komiteto narys. Dešimtmečius ES įtaka mm, pasauliui propaguoja demokratiją, įstatymų viršinybę ir pagarbą žmogaus teisėms už jos sienų yra stebėtina. Visgi mūsų įtaka netokia, kokios norėtume ir jai kyla iššūkių. Todėl mes manome, kad ES įtakos gale pasaulyje turėtų būti stiprinama per mūsų užsienio ir saugumo politiką, prekybos politiką, e, vystimosi politiką ir humanitarinius veiksmus. Turime rasti būdų susijęti, suderinti visas priemonės, kurias turime savo dispozicijoje. Tuo pat metu turime, kaip galima geriau, suprasti, kokie pokyčiai vyksta mūsų kaiminystėje ir apskritai pasaulyje. Tik tokiu būdu ES galės būti stipria veikėja pasaulyje ir užtikrinti saugumą, stiprinant daugiašališkumą ir taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką. Kroatijos pirmininkavimo e, dėmesys bus skirtas, ta prasme, stabilumui ir saugumui artimiausioje ES aplinkoje. Čia mes daugiau dėmesio skirsime stabilumo, užtikrinimui, saugumui, atsparumui ir mūsų partnerių ir kaiminių pastangoms vykdyti reformas. Mes stengsimės pasistumėti į priekį į plėtrą, nes tai yra investicija į saugumą, stabilumą ir ko nereiškia, nereikia pamiršti, taip pat Europos klestėjimą. Europos žemynas, kuriame kai kurios šalis nėra Europos integracijos dalis, nėra tokia jau ilgalaikė galimybė. Saugumas, stabilumas ir klestėjimas pietryčių Europoje, pietričių Europos šalise tiesiogiai atspindi visos ES saugumą, stabilumą ir klestėjimą. Kaip jauniausia ES valstybė narė, Kroatija puikiai supranta e, plėtros proceso iššūkius ir naudą, kurią duoda ES narystė. Todėl Kroatija pasisako už plėtrą kaip ir vieną iš mūsų pirmininkavimo prioritetų ir ES ir Vakarų Balkanų vadovų susitikimas gegužės mėnesio yra bus svarbiausias renginys. Europos patikimumas pasaulyje matuojamas jos sėkme ir įtaka netidėliotinėje kaiminystėje, artimiausioje kaiminystėje. Kaip mes galime padaryti įtaką pasaulyje, jeigu negalime padaryti įtakos savo artimiausiams kaimynams. ES turi daug priežasčių mm, ir toliau išlikti atsidavusi Europos žemynų konsolidavimui. Ir tam, kad joks Europos regionas nenutoltų, ne, kad jam nebūtų leista nutolti. Tuo pat metu vakarų Balkanų partnerės turi ir toliau vykdyti reformas ir e, siekti vykdyti narystės kriterijus. Darybų, stojimo darybų pradžia su Šiaurės Makedonija ir Albanija būtų tas ženklas, kad ES strategiškai žvelgia į artimiausias kaimynės. Taip pat Reikia dėti daug pastangų, padedant Bosniai ir Hercegovinai pasistumėti toliau einant ES keliu. Noriu tai pabrėžti, kad tai yra unikali šalis, kurios stabilumas ir klėstėjimas priklauso nuo vienodo trijų tautų šalyje traktavimo. Šis principas eina ranka rankon su būtinubė būtinybę užtikrinti visų piliečių individualias teisės Bosnijoje ir Hercegovinoje. Be to, didesnė dinamika e, reikalinga sustojimo e, darybose su Jotkalnyje ir Serbija ir taip pat Kosovai reikia užtikrinti Europos perspektyvos pasiekimumą. Be to, Turkija yra šalis kandidatė ir strateginė partnerė. Mūsų santykis Turkijoje sudėtingi, yra tam tikrų nuogastavimų, bet turime ir aiškių interesų, ypač e, tų, kurie susijęs su migracija. Turime būti pasirengę palaikyti strateginį ir pragmatinį dialogą su Turkija. Kitaip ES praras savo svertus šios valstybės atžvilgių, o ji yra svarbi regione partneriai, jos įtaka stiprėja. Rytuose Kroatija ketina ir toliau dirbti, kad na, priartintų rytų Europos partnerės prie ES. Daugiausia dėmesio bus apibriežti e, prioritetus ir tikslus rytų kaiminystės politikai po 20 metų. Rytų partnerystės vadovų sutikimas birželio mėnesį bus būtent tam ir skirtas. Reikia pabrėžti apčiuopiamų rezultatų piliečiams pasiekimumą visų pirma. Mūsų pastangos siekiant, ieškant visapusiško sprendimo krizai Ukrainoje turi būti dedamos ir toliau, nepaisant iššūkių. Reikalingas dialogas su Rusija e, mums, mums visiems rūpimais klausimais. Esama sistema pagrįsta penkiais principais ir dvigubo požiūriu išlieka galiojantis ir teikia pakankamai erdvės selektyviam bendradarbiavimui pietuose, e, kalbėlis apie pietus, kaip viduržėmė jūros šalis, mes daug dėmesio skiriame pietiniai kaiminystiai ir kaiminiams regionams. E, situacija Libijoje yra labai rimta, o nestabilumas vidurio rytuose daro įtaką ES įvairiai. įvairiai. Jau vakar apie tai kalbėjome. Tikimės, kad Berlyno konferencija vykusi sekmadienį bus lūžio taškas. Labai svarbu derinti pastangas su tarptautiniais partneriais ir siekti deeskalavimo, e, visapusiško krizių e, sprendimo ir kitų iššūkių sprendimo. Tikimės, kad dėmesys ir toliau bus skiriamas Sirijai, Libijai, Jemenui, Irakui, Iranui ir Persijos įlankos šalims. Žmonės e, tuose regionuose nusipelno teisės gyventi taikoje ir stabiliai, o tai reikštų ir didesnį stabilumą ir saugumą mūsų pačių piliečiams. ES parama turi būti taikiems, įtraukiantiems gyvybingiems sprendimams, tvariam vystimuisi, humanitariniai pagalbai, stabilizavimui ir atstatymui. Ypač daug dėmesio reikės skirti migracijos, kovos su terorizmu, radikalizavimo ir smurtinio ekstremizmo klausimams. E, sąlygos kūrimas ilgalaikiam stabilumui ir taikai e, leistų pabėgėliams grįžti į savo namus. Jungtinių tautų darbo atvarkės 2030 gyvenimas ir sustiprintos ES narių pastangos tarptautinio bendradav... vystimojo bendradarbiavimo srityje būtų labai svarbus klausimai. Mūsų darbo atvarkėje taip pat reikia visapusiškai kovoti su klimato kaitos problema. Ir ta prasme, e, veiksmingas e, finansavimas išorės veiksmams po 20 metų daugiametės finansų programos yra būtinas, kad Europa galėtų atlikti įtakingą vaidmenį pasaulyje. Visapusiška ES strategija Afrikai ir su ją ir vienas iš svarbesnių naujosios komisijos tikslų. Afrikos žemyno ateitis tiesiogiai darys įtaką pasauliui ateityje. Mums reikia ilgalaikės partnerystės tarp ES ir Afrikos, remiantis abipusiais interesais. Daug svarbaus darbo mūsų laukia ir transatlantinių santykių srityje. Transatlantinė partnerystė išlieka taikos ir stabilumo visame pasaulyje ramščiu. Ir tai visada buvo Europos saugumo ir klėstėjimo e, esminis elementas. Nepaisant mūsų nuomonių skirtumų kai kuriais klausimais ir toliau turime dirbti su jungtinėmis valstijomis, e, skleidžiant stabilumą kaiminystėje ir spręsti bendras grėsmės ir iššūkius, pavyzdžiui, kovoti su terorizmu, su, užtikrinti ginklų neplatinimą, dirbti migracijos ir energijos tiekimo saugumo srityje. Azijoje mes daugiau dėmesio skirsime junglumui ir tinkamos pusiausvėros e, bendradarbiaujant su Kinija užtikrinimui. Junglumas yra antrasis pirmininkavimo ramščių, prioritetų ramščių visais aspektais - ekonominiais, infrastruktūros, skaitminiais, žmonių santykių. Mums tai atrodo būtina priemonė bendradarbiavimui vis daugiau susiskaldžiusiame pasaulyje ir labai svarbu mūsų pasauliniam konkurencingumą. Du ES ir Kinijos vadovų susitikimai vyks šiemet e, ir 17 plus 1 taip pat vadovų susitikimas. Mums reikia užtikrinti vienybę ir bendrų rezultatų siekimą bei atvejais. Mes ir toliau stiksime strateginę partnerystę su Latino Amerika. Šis žemynas susiduria su daug iš, iššūkių, su nestabilumu tiek politiniu ir ekonominiu, kuris e, yra padidėjęs. Čia daugiau dėmesio skiriame Venezuelai ir reikia padėti kaiminėms šalims padėti spręsti migracijos klausimus. Taip pat reikia nepamiršti bendradarbiavimo su labai svarbiamis strateginėmis partnerėmis Kanadas, Indija, Pietų Afrika, Koreja, Japonija ir Australija. Vis labiau tarpusavėje susijusime pasaulyje, bendradavimas su tomis šalimis yra, leidžia geriausiai užtikrinti, kad mūsų vertybės ir interesai būtų išsaugoti pasaulinių lygmenį. Saugumo ir gynybos srityje mes norime užtikrinti geresnį dabartinį iniciatyvą ir mechanizmų suderinamumą. Mes ir toliau stiprinsime bendradarbiavimą su NATO ir sieksime e, skatinti gynybos pramonę, pabrėžiant MVI ir tyrimus. Nereikia pamiršti taip pat ir bendrosios saugumo ir gynybos politikos civilinio aspekto. Tai yra integruoto požiūrio dalis. Pabaigai, Kroatija pirmininkavimo metu E, pirmikavęs vyksta kupinais iššūkių laikais ES ir Kroatijai. Niekas negalėjo įsivaizduoti prieš 30 metų, kad Kroatija bus nepriklausoma šalis. O dabar, praėjus 28 metams po šiolkinės Kroatijos pripažinimo, mes ne tik esame šeimos nariai, bet ir pirmininkaujame ES. Ir mes tuo didžiuojamės. Jūs turbūt ne, nejaučiate to, kaip jaučiamės mes. Mes iš tikrųjų didžiuojamės, nes Kroatijai tai yra istorinis momentas, būtent e, pirmininkauti ES institucijose. Tai yra tikrai privilegijuotas statusas. Kroatija pasiekė visų užsienio politikos tikslų, na, dabar mūsų pirmininkavimas ir prioritetai skirti ne Kroatijai, tai yra Europos prioritetais tai jūsų prioritetai. Mes nacionalinius prioritetus įvykdėme. Aišku, mes dar turime tam tikrų siekių, kaip na, tai yra Šengeno narystė ir taip toliau, bet tai yra europiniai siekiai tik tai. Šis faktas mus motivuoja mūsų siekiuose, užtikrina mūsų e, ryštą kaip galima geriau atstovauti ES. Pasaulis kupinas iššūkių, todėl Europa turi būti stipri. Labai ačiū uždėmesi. Hvala lijepo. Labai ačiū. Ačiū ministrė už įženginę kalbą. Dabar turime maždaug 35-40 minučių pasikeitimui nuomonėmis ministrę, siūlyčiau, kad pirmiausia suteikim žodį frakcijų atstovams, o paskui kitiems. Ar jums tiktų tokia tvarka? Taip, pirmiausia, EPP. Sofko ar Galeris, kuris pirmas norėtumėt kalbėti? Želina Zofko. Labai ačiū. Ačiū. E, pirmiausia, koordinatorius paprastai prašo kalbėti, bet jeigu jūs nori, taip. Aš e, norėčiau pateikti klausimą kroatų kalba, nes turiu garbės. Um, pirmą kartą kreiptis per Kroatijos pirmininkavimą e, čia. Užsienio reikalų ministras pas mus atvažiavo, jis koordinuoja Europos Sąjung, koordinuos Europos Sąjungos užsienio reikalų politiką. Taigi tikiuosi, kad viskas seks gerbiamas ministrė. Sveikinu Jūs e, atvykus į Europos parlamentą. Sveikinu užsienio reikalų komitete. Sveikinu ir naujas Jūsų iškeltas idėjas apie Europos užsienio politikos koordinavimą ir viską, ką ES galėtų padaryti per artimiausius šešis mėnesius, kad pasiektų taikos stabilumo ir saugumo. Per vadovų susitikimą Kroatijoje, Kroatijos pirmininkavimo metu, Taigi tas vadovų susitikimas, kuris įvyks Kroatijai pirmininkaujant, leis padiskutuoti apie Šiaurės Makedonijos ir Albanijos statusą po to, kai Prancūzijoje buvo pasirašytas neformalusis dokumentas. Žinote, kad Europos parlamentas priemė rezoliuciją, kurioje smerkė e, tai, kad e, dėrybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija nepradėtos. Aš tikiuosi, kad tai palengvins jūsų dalį ir jūs galėsite uh, E, duoti per šį vadovų susitikimą pozityvų ženklą. Darybos galėtų būti išjudintos ir galėtų būti atkurtas tų valstybių kandidačių statusas ar sutiktas tom valstybėm statusas ir jos galėtų dalyvauti plėtros procese. O mano konkretus klausimas būtų toks. Ką jūs ketinat daryti su Bosnija ir Hercegovina, kurios yra e, e, Europos kaiminystės vakarų Balkanuose jautriausias taškas. Europos parlamentas keturias rezoliucijas skiria Bosniai ir Hercegovinai, kurias e, patvirtino didžioji dalis Europos parlamento narių. Aš žinau, kad tos rezoliucijos nėra privalomojo pobūdžio, bet kągi mes dabar čia darome. Taryba ir valstybės narės nenori gyvendinti mūsų rekomendacijų. Kai kurios tų rekomendacijų bus Kroatijos pirmininkavimo diskusijų temomis, ypač kai kalbame apie Bosnės ir Hercegovinos e, konstitucinę sąrangą. Ačiū Želena Safko, Sofko, toliau ponas Pikula. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Sveikinu Jūs Europos parlamente, užsienio reikalų komitete. Taip pat aš norėčiau pasidžiaugti pirmininkaujančios Kroatijos prioritetais Vakarų Balkanuose. Kroatija yra, yra jauniausia ES narė ir kadangi jai dabar tenka garbė pirmininkauti Europos tarybai, ji turės pademonstruoti pavyzdį kitoms valstybėms. Tačiau buvo priimta politinių sprendimų, kurie iššaukė pietinių valstybių veto. Kalbu apie Šiaurės Makedonijos ir Albanijos įvertinimą praėjusiais metais spalio mėnesį. Jūs pasidžiaugėte Europos parlamento rezoliuciją, sakėte, kad atitinka diskusijos dvasę ir išreiškėte paramą plėtrai. Europos komisija paskelbė, kad bus e, e, kito mėnesio pradžioje paskelbta nauja metodika. Kaip jūs ketinate panaudoti savo, kaip pirmininkaujančios valstybės galimybės prieš Zagrebo e, vadovų susitikimą pradėti dėrybę su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Kaip Jūs įsivaizduojate, Europos parlamentas galėtų prisidėti šie, prie šio proceso? Galbūt mes galėtumėm prisidėti prie bendradarbiavimo, prie rekomendacijų tarybai. Aš pats autorius buvau tų rekomendacijų. Sekmanį Berlyne pasaulio lyderiai susitarė dėl ugnies nutraukimo Libijoje. Tačiau iš ankstesnės patirties žinome, kad tokie sprendimai yra labai trapus ir žymiai daugiau pastangų reikia įdėti, kad tai, kad būtų įtvirtinta. Kroatija yra prie viduržemio jūros ir ji puikiai žino, kokia svarbi yra e, aplinkinių valstybių taika. E, Kaip galėtume įtvirtinti ES kaip tarpininkės e, aktyvesnį vaidmenį tose dėrybose, kuri galėtų palengvinti tas dėrybas? Linkiu Jums geriausios ploties pirmininkaujant. Tikiuosi, kad bus kuo mažiau krizių ir kuo daugiau rasta sprendimų mūsų bendroms problemams. Ačiū. Ačiū, ponė Pitsula. Renew frakcija, ponas Kučiuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Šie metai prasidėjo e, labai aktyviai užsienio politikos rytyje. Kroatijai pirmininkaučiai taip pat teks labai turi, stiprus metai, jeigu taip galima pasakyti. Taigi, jeigu įgyvensime tai, ką pažadėjo ponia van der Leyen, tai e, vakarų Balkanams yra sukurti labai veicingi planai ir tai yra labai sveikintina. Tačiau, man atrodo, pats laikas pasimokyti iš praeities ir iš praėjusių metų. Neturėtumėm žadėti to, ko negalėsime įgyvendinti, jeigu ES nėra įsitikinusi vakarų Balkanų prisijungimu e, prie ES. Tai niekur nereikėtų žadėti. Taip pat labai svarbu uh, kad būtų nustatyti prioritetai. Žinau, iš Bulgarijos pirmininkavimo patirties. Tada mes svarsėme vakarų Balkanus kaip prioritetinę temą. Bet kaip jūs e, jau sakėte, nusistatydami prioritetus turime būti labai ambicingi. Skirtingų pasiūlymų dėl metodikos teikia šalis. Prancūzai turėjo vieną pasiūlymą, kitos šalis kitokį metodą. Kad Kroatija atliktų pagrindinį vaidmenį. Ar turėsite kroatišką metodiką, ar turėsite savo viziją? dėl Zagrebo vadovų susitikimo. Tai bus labai svarbus susitikimas. Patirtis dar kartą rodo, kad visi tokie aukšto lygio susitikimai e, praranda reikšmingumą. Prisiminkime 2003 metus Salonikų e, vadovų susitikimas. Jis buvo labai svarbus. Sofijos uh, E, vadovų susitikimas nebebuvo toks svarbus, buvo paskelbtos deklaracijos, įvardinti svarbus tikslai, bet plataus plano, kaip įtraukti Vakarų Balkanus į ES nebuvo numatyta. Tai koks bus Kroatijos pirmininkavimo planas, kad galėtumėt kažko apčiuopiamą pasiekti Zagrebo vadovų sustikime. Na ir trečias dalykas. Jūs kalbėjote, kad ES ir Turkija turėtų būti partneris. Ar jūs galvojate apie kokius mini susitikimus pirmininkavimo metu? kaip kad buvo Bulgarijos pirmininkavimo metu. Varnos e, mieste įvyko labai svarbus posėdis. Jis buvo labai greitai suorganizuotas, mini posėdis, galima būtų sakyti, tačiau buvo aptartos labai svarbios temos ir buvo priimti labai svarbus abiems pusėms naudingi sprendimai. Ačiū. Ačiū, ponė Kučiuk. Butihofer žaliųjų vardu. Welcome, Sveikinu ministrę. Man buvo džiugu išgirsti, kad jūs akcentuojate užsienio politikos srityje santykius, sąsajas, kurių jūs siesite pirmininkamo metu. Norėčiau iš to konteksto kelti klausimą, kaip jūs ketinate tą prioritetą įgyvendinti su kita daugiametė finansų programa. Nes tol, kol mes nefinansuosime to, ką žadame, apie jokias sąsajas nereikės net svajoti. Kitas dalykas - Vakarų Balkanai. Papildysiu tai, ką tik, e, apie ką ką tik jūsų klausė e, kolegė iš Renew Europe dėl metodikos. Ar atkreipėte dėmesį, į pasiūlymus dėl galimų naujų metodų, kuriuos paskelbė ESI. Ar jūs ketinate į juos atsižvelgti? Ar esate pasirengę galbūt atverti duris vienai iš dviejų valstybių, apie kurias mes dabar kalbame - Šiaurės Makedonijai ar Albanijai, o galbūt joms abiems? Ar reikalausėse, kad turėtų būti primtos arba abi, nei viena? Arba nei viena? bent jau kol kas. Trečias dalykas. Jūs e, keletą kartų paminėjote žmogaus teisės. Kalbame apie strateginį ir pragmatinį dialogą su Turkija. Žmogaus teisės čia nebuvo paminėtos. Jos nebuvo paminėtos ir Afrikos kontekste, nebuvo paminėtos ir Kinijos kontekste. Kiek svarbios žmogaus teisės jums yra praktiškai įgyvendinant ES užsienio politiką. Ar jos bus užsienio politikos dėmesio centre? Na ir paskutinis klausimas dėl vidinio susiskaldimo. Išorės jėgos bando išnaudoti vidinį susiskaldimą. Pavyzdžiui, Kinija bando daryti spaudimą tokiai valstybei kaip Švedija pastaruoju metu ką darysite, kad išvengtumėte tokių susiskaldimų ir sustiprintumėte Europos sanglaudą bei paremtumėte valstybės, kurios yra išskiriamos kaip išorės veikėjų taikiniai. First... Eh, Ačiū. Toks buvo pirmas. Liko ID, EKR ir GUE. Nenorite klausti? Čia pirmas klausimų raundas, paskui pradėsime antrąjį. Norite dabar atsakyti, prašom. Hvala vam lijepa, uvažena uh, zastupnice gospođo Zovko. Uh, Makedonija, uh, Sjeverna Republika. Dėkuoju už klausimus. Pone Zovko, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos uh, Respublika sulaukė visapusio Kroatijos dėmesio dėl galimų dėrybų pradžios. Kroatija be jokios abejonės pasisako už tokių dėrybų pradžią su Europos Sąjunga. Šiaurės Makedonijos klausimas e, dabar yra paprastesnis, nes valstybės pavadinimo klausimas jau išspręstas. Ir manau, kad e, Šiaurės Makedonija tikrai nusipelnė e, dėrybų pradžios. Na, o Albanija taip pat pasiekė reikalingos pažangos. Mes pasisakome už dėrybų pradžią su šiomis dviejomis valstybėmis. Na, o kas dėl Bosnijos ir Hercegovinos? Kaip jau sakiau, kalbėdamas, e, Bosnija ir Hercegovina yra mūsų kaiminė, mūsų istorija bendra ir jau e, pabrėžiau, kaip svarbu yra išlaikyti e, veiksmingą ir stabilę valstybę šalia mūsų sienų pagal Daytono taikos susitarimus. E, Kruatai, serbai ir bosniai juk kažkada buvo viena valstybė. Mums labai svarbu, kad visos grupės Bosnijoje ir Hercegovinoje susitartų ir pasiektų tvaraus sustarimo rinkimų įstatymo srityje. Juk tai yra demokratijos pagrindas, bet taip pat ir visos Europos pagrindas. Kroatija visada aktyviai e, gins visų Bosnijos ir Hercegovinos tautų egzistavimą. Na, o kas dėl Europos parlamento rezoliucijos, mes užtikriname ne tik tai tarybos, bet ir visos ES pirmininkavimą. Mes matome, kad Europos parlamento rezoliucija išsako stiprią poziciją ir mes tik tai sustiprinsime šią poziciją pirmininkavimo metu. Mes aktyviai įsipareigojame tai daryti visiems mums naudinga, tiek Kroatijai, tiek visiems mums palaikyti Bosnijos ir Sogovinos kelią ES e, link. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Picula, Pikula, kuris buvo 23 metus Kroatijos ministru Ir taip pat norėčiau padėkoti už 2001 metų lakučio mėnesio susitikimo organizavimą. Po Sofijos e, susitikimas bus ir Zagrebe. Aš manau, kad labai gerai tokius susitikimus renkti kas porą metų. Visos Kroatijos vyriausybės ženkliai prisidėjo prie mūsų įstojimo į ES. Na, o dabartinė vyriausybė, pono Plenkovičiaus vadovaujama vyriausybė, ko gero pasiekė didžiausios pažangos. Dabar mes pirmininkaujame ES tarybai, apskaitai ES ir visą tai, aišku, darysime su didžiuliu užsidėgymu. Kitas Kolega iš Bulgarijos uždavė taip pat klausimą. Ministras kalba bulgariškai dabar. Jam juk vertimo nereikia, nes juk mes abu kalbame bulgariškai. Atsiprašau, sako kalbėtojas, nesupratau, kas įvyko. Taigi, kaip ir sakiau kolegai bulgariškai, pirmiausia, padėkojau tiksliau jam už tai, kad remia Kroatijos viziją vakarų Balkano, Balkanuose. Kiek aš supratau iš jūsų pasisakymo, viršūnių susitikimai nėra, neturi būti rengiami vien tik tai kaip formalumas, juk turi būti pasiunčiamas aiškus signalas po tokių susitikimų. Ko gero, tai mūsų, mūsų visų prioritetas. Na, o dabar dėl žmogaus teisų norėčiau padėkoti už šį klausimą. Aš pats keletą kartų paminėjau žmogaus teisės. Kroatijai žmogaus teisų klausimas irgi labai svarbus. Juk tai yra viena iš pagrindinių ES valstybių, vertybių tiksliau, žmogaus teisės, teisės viršenybė, stabilumas, Mes e, norėtume skatinti žmogaus teisų laikymasi visose srityse, pavyzdžiui, išorės veiksmuose, Afrikoje, pavyzdžiui, misijose, kad ir Afrikoje, Sahelio, pavyzdžiui, valstybėse reikalinga mūsų pagalba šioje srityje. Situacija labai neraminanti šiuose valstybėse. Jie į mus jos tiksliau į mus kreipiasi ne vien tik tai materialios finansinės pagalbos, bet taip pat ir pagalbos siekiant užtikrinti stabilumą šiame Afrikos regione. Na, o dabar dėl žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plano, tai jame turi atsispindėti ir naujai kylantis pasauliniai iššūkiai, pavyzdžiui, klimato kaina, kaita, naujos technologijos, e, dirbtinis intelektas, taip pat migracija, vaikų ir moterų teisų apsauga ir toliau turi išlikti mūsų prioritetais. Toliau, Turkija. Sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Aš paminėjau Turkiją, nes žinome, kad Turkijoje yra rimtų problemų. Na, Turkija yra rimtas geostrateginis žaidėjas. Mums reikalinga, at, mes turime atverti kanalus komunikacijos ir su šia valstybe. Ir neturime užmerkti akių prieš žmogaus teisų situaciją šalyje. šalyje. Mes, tiesą sakant, pasmerkėme tai, kas vyksta šioje valstybėje. Bet čia ir pati ES turi nuspręsti, kaip paskatinti ne tik Turkiją, bet ir kitas valstybės gerti žmogaus teisės. Tai yra viena iš ES misijų. Jeigu ES turi, tiksliau, nori uh, E, tapti svarbia žaidėja, tai mes turime parodyti savo pasirengimą ir aktyvumą šioje srityje. Ir čia jau užsienio reikalų e, tarybos vaidmuo. Visų mūsų vaidmuo. Mes juk esame Europos Sąjunga, Europos parlamentas taip pat yra Europos Sąjunga. Visos kitos ES institucijos irgi yra ES. Pavyzdžiui, kad ir ES taryba ar kitos institucijos Mes turime sutelkti bendrai savo jėgas ir aktyviai dirbti šioje srityje. Taip pat e, mūsų deleguotoji ministra Nikolina Mirsku e, atstovaus e, mūsų, mums tiksliau Europos parlamente ir taryboje. Taigi ji bus kaip ir tiltas tarp Europos parlamento ir tarybos. Na, o dabar dėl Kinijos. Kinija yra trečioji valstybė. Turime gerbti Kiniją kaip rimtą žaidėją, rimtą subjektą. Na, reikalingas e, šioks toks spaudimas, bet taip pat dialogas dėl Čingjango. Jūs e, paminėjote, kad yra galimybė palaikyti jungtinių tautų e, čia gairias dėl taikos ir saugumo ir plėtros. Na taip, ES ir Kinija turė, galėtų ir turėtų aktyvų dialogą dėl žmogaus teisų pradėti. Šiandien ryte kalbėjausi su parlamentare iš Švedijos. Ji irgi apie tai kalbėjo. Ir mes tos diskusijos metu sakėme, kad reikia daugiau solidarumo. Pavyzdžiui, kad ir Švedijos atžvilgių. Taigi reikia paramos ir solidarumo. Dėkuoju. Thank you, Minister. We now come to... Ačiū, ministrė. Dabar antrasis klausimų raundas. Suteiksiu žodį visiems to prašysiems. EPP ponas Galer, ponas Latsak, ponia Lanzak, ponas Minelmar, mis... Mr. Groschel, Mr. Deli, and that's it. Tiek norinčių pasisakyti. Taigi turime 17 minučių likusių diskusijai. Dabar žodis ponui Geller. Ačiū. Dėkoju. Gerbiamas ministras, aš jūsų dešinėje. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Taigi, kaip ir sakiau, sveiki atvykę. Aš džiaugiuosi, kad jūs didžiuojatės užtikrindami ES pirmininkavimą Aš net ir nesitikėčiau kitokios e, reakcijos. Praeitos savaitės e, pabaigoje vyko konferencija Libijos klausimų. Atsargus optimizmas, taip galėčiau tai pavadinti. Vyko tematinės diskusijos, e, prasidėjo jau jos. Pavyzdžiui, Sofija misijos atnaujinimas. Ar jūs jau susipažinote su kai kurių kolegų nuomonėmis? šiuo klausimu, ar reikėtų vėl atnaujinti šią misiją su reikalingais laivais vietoje. Iki šiol bent jau uh, em, ginklų embargo uh, kontrolės vietoje nebuvo aktyviai gyvendinamos. Pavyzdžiui, čia būtų konkrečiai Rusijos ar kai kurių NATO valstybių laivai. Kaip jūs tai įsivaizduojate? Na ir dar dėl šio savaitgalio. Ar jūs manote, kad 27 valstybės narės vis dėlto susitas dėl kažkokios bendros pozicijos dėl Libijos? Juk buvo nesutarimų tarp Prancūzijos ir kitų, ar pavyko tuos nesutarimus išspręsti. Ar, pavyzdžiui, oficialiai pripažintai vyriausybei pavyko kažkokios tai paramos pasiekti. Ačiū, ponė ministrė. Aš norėčiau pasisakyti dėl e, pabėgėlių prie Bosnijos Hercegovinos ir Kroatijos sienos. Mes daug kalbame apie žmogaus teisų gynimą pasaulyje, tačiau e, tai glaudžiai susiję su mūsų solidarumu ir su mūsų pačių pagrindinių žmogaus teisų laikymusi. Aš norėčiau pasisakyti dėl to, kaip yra elgiamasi su pabėgėliais prie išorės sienų. Smurtas, išsiuntimas iš šalies yra užfiksuotas ir patvirtintas prie Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos sienų. Ne tik NVO tai užfiksavo, bet ir buvęs Kroatijos prezidentas tai pripažino policininkai žemina, e, skriaudžia, atiminė daiktus iš pabėgėlių, nesilaikoma jų pagrindinių žmogaus teisų, jie neturi teisės prašyti prieglopščio, e, smurtas naudojamas, e, iš jėga yra išvaromi tie pabėgėliai, jiems neleidžiama yra tiesiog patekti į Šengeno erdvę, o tai jau būtų teisės judėti Šengeno erdvėje pažeidimas. Aš manau, kad tokie veiksmai nėra tinkami. Ką jūs darote tam, kad užkirstumėte kelią e, tam neteisamam prievartiniam išgabenimui iš šalies ir ką darote, kad e, tokiam smurtui ir prievartos priemonėms būtų užkirstas kelias. Ačiū dabar žodis kitai, kitam kolegui. Kolegai. Kolegas Grošel. Ačiū. Aš toliau kalbėsiu savo regiono kalba. Aš norėjau tik tai pasitikslinti dėl kai ko. Gerbiamas ministrė, savo pasisakymo pirmojoje dalyje jūs minėjote prioritetus ir užduotis. Na, o Europos komisija rekomendavo konstitucijos pakeitimus padaryti. Ar tai reiškia, kad tų trijų šalių e, reprezentavimas Bosnijoje ir Hercegovinoje reiškia, kad bus sukurta nauja teritorija? Ir apskritai, ar bus atsižvelgta Europos komisijos rekomendacija, kuri beje viena iš geriausių pastarojo metų rekomendacijų buvo. buvo. Ar tai reiškia, kad mes kolektyviniu lygiu politinės teisės užtikrinsime, ar tai reiškia trečiąją, e, trečiąjį kažkokį teritorinį vienetą, kaip kad, pavyzdžiui, Dayton 3, pagal Dayton 3 sustarimą, o ne pagal Dayton 1 sustarimą. Ačiū kolegai Grošel. Toliau EPP vardu Sulčiana Klavak. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, Europos kaiminystės politikos rytų e, dimencija labai svarbi, nes taip yra ekonominis ir politinis um, bendradarbiavimas užtikrinamas šešioms rytų kaiminystėms valstybėms. Šiandien ryte jau išklausėme atitinkamus pranešimus šiais klausimais ir aišku, akivaizdu, kad ES e, prioritetai rytuose ir kaukoze yra e, saugumas, klėstėjimas, taika ir teisinės valstybės viršenybės principas. Daytono susitarimų e, dėka ir visų kitų vėliau pasirašytų susitarimų dėka Moldavia, Moldava ir Gruzija dabar perėjo į kitą lygį. Gerbiamas ministrė, norėčiau paklausti, kaip ES pirmininkaujanti Kroatija ketina e, dirbti su rytų partnerystės klausimu, kaip bus atsižvelgiama į naujus iššūkius ir naujas aplinkybės, kuriuose atsidūrė šios valstybės. Ačiū. Na ir dabar galiausiai dar keturi paskutiniai kalbėtojai, ponas Navridis. Ministra, aš štai čia esu. Užsidėkite ausinės. Dėkoju. Savo pasisakymo pradžioje pabrėžiate, kaip svarbu yra kovoti su terorizmu, radikalizavimusi ir ekstremizmu. Tačiau reikia galbūt tiksliau apie tai kalbėti dėl to, ką ES gali padaryti. Štai Turkijoje turime naują sultaną Erdoganą, kuris e, dekretus ir įsakymus leidžia. Na, o ES, ES piliečiai laukia ES lyderystės e, ryštingų sprendimų tam, kad būtų sprendžiamas šis klausimas. Aš kitame komitete klausiausi jūsų kalbos irgi ir sakyčiau, kad jūs e, siūlytumėte kaip ir kažkokį bendradarbiavimą ar įsipareigojimus e, Turkijos atžvilgių, o praeitėje juk tai žlugo. Be to, dar čia yra ir kitų svarbių dalykų. Turkijos ir Erdogano nelegalus veiksmai e, Ypač, pavyzdžiui, Kipro saloje, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje rodo, kad nukrypstama yra nuo įsipareigojimų, o tai reiškia, kad reikalingos sankcijos ir finansavimo nutraukimas. Taigi, gerbiamas ministrė, gal galite pasakyti, ką jūs darysite tam, kad terorizmas ir ekstremizmas, kurį skatina Turkiją rytų viduržėmio jūros e, regione e, liautusi tam, kad nereiktų paskui verti krokodilo ašaromis. Ačiū dabar žodis, ponu Vilanman. Džiaugiuosi, ministrė, <clears throat> kad paminėjote pietų kaiminystės šalis. Viduržėmio jūros regione yra ir kitų šalių, ne tik Libija, jos, aišku, kelia mažiau problemų. E, svarbi šalis Europos Sąjunga yra Marokas, taip pat reikia kalbėti apie situaciją Alžyrė, taigi tikiuosi, kad nepaviršinė tų šalių. Marokas yra puikus mūsų partneris. Ir džiaugiuosi, kad kalbėjote apie Latino Ameriką taip pat, nes dažnai Latino Amerika primkaujančių šalių yra pamirštama. Latino Amerika yra natūrali ES partnerė. Ir noriu paprašyti jūsų pirmininkavimo metu ir toliau neišleisti iš akių Venezuelos. Ponas Breris e, sustiks rytoj su ponu Guaido. Aš noriu, kad Venezuela būtų vienas iš jūsų prioritetų per šį pirmininkavimą, kad, kad būtų galima kovoti už žmogaus teisės ir kad būtų galima imtis papildomų priemonių, įskaitant galbūt ir sankcijas prieš Maduro režimą. Ačiū. Ponas Noiza. Ačiū, ministrė. Aš esu štai čia. Kairę nuo jūsų jūs minėjote ir daug prioritetų, konferencijų, tačiau man pritruko vienos. Paprastai, kai šalis pirmininkavo Europos Sąjungoje, tai rengiamas AKR šalių generalinė parlamentinė asamblėja. Ir Kroatijos vaidmuo dabar turėtų būti surenkti šią didelę konferenciją, su, priimant daugiau kaip šimtą šalių. Iki šiol esu girdėjęs, kad jūsų vyriausybė abejoja dėl to. Taigi klausimas būtų apie tai, kaip bus su generalinė parlamentė asamblėje, ar Kroatija renks tokią konferenciją ar ne. Ačiū ir Andor Dėlį paskutinis. Ačiū pirminkė ministrė, ačiū, kad vykote pas mus ir pasidalėjote savo mintimis. Jeigu kalbėsime apie plėtrą, Ir tai, tai yra kaip rato naujas išradimas. Man atrodo, jūsų pirmininkavimo užduotis bus dviejopa. Pirmiausia, turėsite įtikinti skeptiškai nusteikęs valstybės narės. Ir antra, turėsite atkurti kandidačių pasitikėjimą. Mane domina labiau pirmoji dalis. Jau mačiau, kad vyko aukšto lygio sustikimų, kur dalyvavo jūsų ministras pirmininkas, prezidentas Makronas, kiti. Uh, Kaip optimistiškai užvelgėte galimybę pasiekti proveržį iki kiaužės mėnesio vadovus sustikimo? Ačiū. Na, kolegos, daugiau komentarų nėra, ministrė. Tai generalinis sekretorius vėloja penkias minutės, gal, galite atsakyti visus klausimus per dešimt minučių. Privalote. Dešimt daugiausia. Dėkuoju visiems nariams ir e, Sofijai noriu pasakyti, kad vakar e, išorės santykių taryboje kalbėjome apie tai, kad reikėtų toliau tęsti operaciją Sofija atnaujintomis pastangomis. Ir e, kalbant apie Berlyno procesą, ir sekmadienį vykusi posėdį. Ponas Pikula apie tai kalbėjo, Picula, ir teikė klausimą apie tai. Mes e, e, pasiekėme šiokių tokių rezultatų. Visų pirma, pradėjome e, aiškiai kalbėti apie ginklų ugnies nutraukimą. Kalbėjome apie ginklų embargą kuris turi būti išplėstas. Taigi mes jau šitą pasiekėme, tačiau tai yra tik tai dalis pasiekimų. Reikia daugiau e, diplomatinių pastangų. E, mes tvirkimės, kad visos dalyvaujančios valstybės dar labiau pasistengs. O dabar perinu į kroatų kalbą. Dėl Bosnijos ir Kroatijos dėl Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, tai Galiu pasakyti, kad Kroatija saugo savo nacionalinės sienas ir ES sieną nuo neteisėtos migracijos, neteisėtų migrantų ir smurtaujančių migrantų. Kroatijos policija didžiuodamasi saugo Kroatijos sienas nuo neteisėtų migrantų ir nuo patekimo į ES jėga kaip tai turėtų daryti bet kokia ES šalis. Mes saugome ES tokiu būdu. Kolega iš Slovenijos uždavė klausimą apie politinį trijų tautų atstovavimą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kalbame apie pagrindinės e, priečio teisės demokratinėje šalyje rinkti savo atstovus, kas yra garantuojama konstitucijoje. Aš nekalbėjau apie jokią naują teritorinį subjektą ar panašius dalykus. Kroatija buvo pirmoji šalis pripažinusi teritorinį e, Bosnijos Hercegovinos integralumą. Rytų partnerystė yra vienas iš mūsų prioritetų ir susidaro įspūdis, kad mes norime tęsti plėtrą į vakarų Balkanus, bet reikia kalbėti ir apie ES artimiausią kaiminystę. Mes manome, kad tose šalise reikia remti tas institucijas, kurios kovoja už demokratinius procesus, už įstatymų viršenybę, reikia stiprinti jų demokratinius pajėgumus ir tas šalis pastumėti, eiti keliu, priimant tas vartybės, kurios, e, kuriamis pagrįsta Europos Sąjunga, jeigu jos nori turėti Europos Sąjungos perspektyvą. Tokiu būdu Europos Sąjunga jas, joms padės. Jeigu kalbėsime apie viduržėmio jūros šalis, tai žinoma, mes e, nepamirštame nei vienos viduržėmio jūros šalies. E, Balandžmenės iš Benikė tai yra miestas prie Adrijos jūros pakrantės rengsime konferenciją su visomis viduržėmė jūros šavimis. Ponas Noizeris kalbėjo apie generalinę parlamentinę asamblėją, AKR asamblėją. Čia Kroatijos parlamentas dirba ir pastarosiamis dienomis jie susitikinėjo su tam tikromis Europos parlamento frakcijomis, bus daugiau tokių susitikimų iki mūsų pirmininkavimo pabaigos nesupratau paskutinio klausimo apie vakarų Balkanus. Kaip ten bebūtų, jeigu ES nori būti stipri, jeigu iš tikrųjų norime būti stabilumo ir taikos veiksnys pasaulyje, tai mes turime uh, užtikrinti saugumą ir stabilumą mūsų artimiausiame kaiminystėje. Reikia investuoti į stabilumą ir taiką Nes tai, ką padariau, pasiekė Kroatija ir Slovenija, tai tai yra puikus pavyzdys Vakarų Balkanų, Pietričio Europos šalims. Kodėl būti egoistams? Mes norime daryti savo patirtimi, savo žiniomis. Mes priemėme Europos vertybės. E, Kroatija yra griežtai proeuropietiška šalis ir mes didžiuojamės būdami ES nariais. Na, Adrijos jūra, ne tik Kroatijos jūra, visos Europos jūra ir mes tikimės taip pat jūsų paramos mums stojant į Šengeno zoną. Galbūt tai yra ir atsakymas į jūsų klausimą apie migraciją. Tai yra tai, kad komisija uždegė žalę šviesą ir pripažino, kad Kroatija atitinka visus aštuonis kriterijus prisijungimui prie Šengeno zonos. Taigi mes didžiuojamės Kroatijos policija, kuri saugo ES sieną nuo neteisėtos migracijos ir nuo organizuotų nusikaltelių. Tai labai svarbu, nes, nes kartais pasiduodame klaidingoms žinioms. Bet iš tikrųjų mes saugome ES sienas, tai yra mūsų prioritetas O ES turi sugebėti apsisaugoti nuo neteisės migracijos ir terorizmo. Labai ačiū. Gerbas ministrė, e, mūsų atstovybė pranešė, kad šiandien mes galėsim vokiškai kalbėtis. Aš labai Jums dėkoju už tai, kad pateikėte atsakymus. Aš manau, kad e, visi e, nariai Jums dėkoja už šį pasisakymą ir iš viso širties e, linkiu Jums geriausios kloties. Žinia, Kroatija turės pirmininkauti sudėtingų laikų, išgyvename globalią krizę, nuveikti reikia labai daug. Aš pats asmeniškai e, labai daug tikiuosi iš Balkanų vadovų susitikimo. Mes tikimės, kad Kroatijos pirmininkavimo bus įgautas dar. E, didesnis pagreiptis paramos politikoje ir valstybės, kurioms e, reikia uh, pagalbos susilauks mūsų e, kompetencijos. Ir aš dabar dėkoju visų vardų už tai, kad atvykote ir geros ploties pirmininkaujant.